žodžiu, tai yra autonominiai automobiliai. Ir pirmiausia, žodis sutikiamas klausimo autoriui, Izmailui Ertugai. Prašom. Danke, Labai ačiū, pirmininkė. Pana komisijos narė, kolegos. Visų pirma, manau, kad buvome visiškai teisūs, prašydami, kad šis klausimas būtų įtrauktas į darbo atvarkę, nes mano nuomonė, tai yra svarbus klausimas Europos Sąjungai, ypač kalbant apie techninius pokyčius, nes automobilių sektorius keičiasi, keičiasi greitai. Per pastarosius dešimt metų vairavimo paramos sistemos buvo nuolat dėgiamos e, automobiliuose, perėmama prie naujesnio etapo, tai yra dalinio automobilio automatizavimo. Pavyzdžiui, jau dėgiamas parkavimo sistemos, e, susitarimų prevencijos sistemos ir e, pirmoji visiškai autonomiško automobilių karta jau yra pakeliui. kalbama, kad e, naudojimui jie bus parengti jau 2020 metais. E, JAV vykdomi eksperimentai su automobiliais be vairuotojų. Taigi, e, automobilių pramonė šiame srityje yra pasistumėjusi į priekį. Viso to reikalo potencialas susijęs ne tik su transportu, tai gali uh, atnešti pokyčių kitose sektoriuose, pavyzdžiui, logistikoje, kalnakasyboje. Ir tai pakeis tai, kaip mes galvojame apie miestų planavimą, judumą, erdvės planavimą. Taigi, reikia galvoti jau dabar, kaip įgalinti tuos tų automatinių automobilių naudojimą. Todėl perėdami šį etapą turime galvoti apie įvairiausias galimybės šiams technologijams panaudoti. Tačiau dėja nėra bandymų pagalvoti, kokį poveikį šie autonominiai automobiliai gali padaryti ES. O iš tiesų, tai klausimų kyla vis įvairiausių. Tai yra ir saugumo, reguliavimo klausimų, kurios, kurių reikia imtis. ES lygmenių tam, kad užtikrintume saugų, veiksmingą judėjimą ES ateityje. Mums reikia pagrindų šiai pramoniai, reikia investicijų klimato, kad galėtume konkuruoti ir su kitomis šalimis, ypač JAF ir Azija. Nes čia ir galima, irgi galime skurti darbo vietų. Dėl viso to ES turėtų atidžiau panalizuoti tokius klausimus ir pateikti atsakymus. Pirmiausia, atsakomybės klausimas, nes autonominių automobilių technologija leidžia, leidžia pačiam automobiliui važiuoti be vairuotojo. Taigi reikia išsiaiškinti, kas būtų atsakingas už tai. Ar komisija galvoja apie tai, kaip atsakomybės teisė galėtų būti pakeista toks klausimas. Antras klausimas susijęs su kibernetiniu saugumu, nes keitimasis duomenimis tarp e, automobilių, taip pat tarp automobilių ir infrastruktūros objektų turi būti saugus. Tam, tas eismas būtų saugus ir veiksmingas. Kaip komisija planuoja užtikrinti, kad duomenys, keitimasis duomenimis būtų saugus ir kaip būtų tuos duomenis galima apsaugoti. Be to, aišku, kyla įvairiausių klausimų dėl infrastruktūros. Ar autonominiai automobiliai galės būti integruoti į esamą infrastruktūrą, o jeigu ne, kaip reikės tą infrastruktūrą pritaikyti. Valstybės narės ir komisija turės kažkiek tai tų pakeitimų kaštų naštos prisimti. Yra, aišku, ir įvairiausių kitų klausimų, kurios reikia atsakyti. O autonominiai automobiliai turės būti testuojami, tikrinami ir dabartinių teisės aktų nepakaks, kad tai būtų galima daryti. Todėl komisija turi galvoti apie tai, kaip pakeisti ES e, reglamentus dėl automobilių registracijos. Taigi, kaip sakiau, yra daugybė klausimų, kuriuos reikia kelti. Tačiau dabar norėčiau paklausti jūsų, ponė, ar komisija jau pradėjo kurti strategiją autonominiams automobiliams ES. Ar nesutinkate, kad atsižvelgiant į šio sektoriaus ekonominę svarbą būtų galbūt patartina jau parengti žalę knygą skirtą autonominiam transportui? Ačiū. Pone Artugai. Na ir komisijos vardu Marijana Taisen, prašom. Um, thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami nariai, susijęs e, automatizuotas vairavimas, vairavimas padėtų sumažinti srautus keliuose, padidinti saugumą keliuose ir užtikrinti veiksmingesnės transporto sistemas. Reikia užtikrinti didesnės energiją ir didesnį bendradarbiavimą Europos mastu. Amsterdamo deklaracija e, E, patvirtinta šį rytą transporto neoficialios tarybos eigoje, e, labai aiškiai tai konstatuoja ir mano, kad reikia parengti Europos strategiją skirtą susietam ir autonominiam vairavimui. Šiandien vyksta ši ministrų taryba Amsterdame, nes mano Būtent dėl to mano kolegės Bult čia nėra, ji dalyvauja ministrų taryboje, būtent dėl to aš esu čia šiandien. Komisija pradėjo dialogą su valstybėmis narėmis, valstybių institucijomis ir privačiais e, interesų grupių atstovais per dedikuotą platformą. Taip pat apie tai kalbama didžiajame dvidešimtuke, bet konsultacijose su automobilių pramonės ir transporto sektoriaus atstovais, kur, kuriam pirmininkauja komisijos narys Oettinger. Komisija mano, kad strategija, susieto ir autonominio vairavimo strategija papildytų konkurencingumo, mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijas. E, transporto priemonių autonominio funkcionavimo technologijos labai sparčiai plėtojasi ir jų tikslas užtikrinti sau, didesnę saugą keliuose, užtikrinti komfortabilesnį vairavimą, nes jau dabar keliuose yra visiškai autonomiškai važiuojančių transporto priemonių. Tačiau niekada negalime e, mažinti saugumo. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad e, autonominio vairavimo procesas turėtų užtikrinti e, naudą keliuose ir padidinti saugumą, o ne jį sumažinti. Savo pirmajame klausime minite iššūkius susijusius su tokiu vairavimu. Ir E, teisės nuostatos, kuriuose apibrieštas e, eismo dalyvių teisės ir pareigos, turės būti adaptuotos ir užtikrinti saugą visiems eismo dalyviams. E, Turiuomenį ne tik tarptautinės konvencijas dėl eis, eismo keliuose, ypač vienos kelių eismo, bet taip pat ir dokumentus dėl eismo greitkeliuose. Europos komisija dirba šiuo klausimu taip pat ir tarptautinėme kontekste. Svarbu užtikrinti didžiausią įmanomą saug... bendra... komunikacijų saugumo lygį bei duomenų apsaugą ir privačių duomenų apsaugą visais etapais. Tai yra svarbiausia, kad šios iniciatyvos taptų primtinos visuomenėje. Yra iniciatyvų dėl didesnio saugumo, taip pat pagal bendrą uh, bendros rinkos strategiją, kalbu apie domenų, privačių domenų apsaugą ir bendrą domenų apsaugos reglamentą, e, įsigalios vieningas domenų apsaugos įstatymas, kuris galios visoje Europos Sąjungoje. Domenų apsaugos klausimai sprendžiami ir e, kitose formuose. Atsakomybė taip pat susijusios iniciatyvos dėl autonominių transporto priemonių. Šie klausimai dabar kaip tik yra sprendžiami, bandant išsiaiškinti, kaip ir kas keičiasi, ehm, keičiantis autonominio vairavimo mastui. Kelių tiesimas. E, kelių tiesimui naujos tendencijos taip pat e, atsilieps, jeigu norime išnaudoti visomis, pasinaudoti visomis naujausiomis technologijomis apžvalgos rezultatai bus įdėkti IGIR 2020 e, iniciatyvą. Tie klausimai taip pat svarstomi ir aukšto lygio pareigūnų apvalaus stalo diskusijose, kur kalbame apie autonominį vairavimą. Galiausiai norėčiau pasakyti keletą pastabų apie transporto priemonių e, testavimą ir tipo patvirtinimą. E, transporto priemonės, kurios gali autonomiškai važiuoti, jau dabar atitinka tipo E, patvirtinimo reikalavimus dėl e, emisijų, dėl jų sandaros ir taip pat reikės e, atitinkamai pritaikyti ir, ir modernizuoti kai kuriuos reglamentus, reglamentuojančius šiuos klausimus. Ačiū. Ačiū, komisijos narė. Dabar laikas išklausyti politinių frakcijų atstovą, APP frakcijos vardu jau tradiciškai ponas Stanislav Polčiak. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Deja, šis labai svarbus klausimas įtrauktas paskutiniu punktu į mūsų ketvirtadienio popietės darbo atvarkę. Nežiūrinti tai, reiktų prie to priprasti ir tikrai gaila, kad Marine Le Pen frakcija ir kiti skeptikai nepasiliko čia iki šio klausimo svarstymo, kaip ir migracijos klausimų svarstymo. E, didžia dalimi pritariu pono Artugo klausimo autoriaus mintims. Automo, transporto priemonių e, pramonė e, yra. Te, šiai pramoniai aušta nauja era. Tai tas pats kaip perėjimas nuo e, karšto oro baliono prie lėktuvo. E, Kalbame apie visiškai savarankiškas transporto priemonės, kurios atsiras mūsų keliuose. Tai istorinės svarbos momentas. Tačiau remiantis naujausiais duomenimis, kelias priekin nebus toks lengvas. E, remiantis Kalifornijos neseniai paskelbtais statistiniais duomenimis ir tai viena iš kelių vietų pasaulyje, kuriame leidžiama išbandyti autonomiškai važiuojančius automobilius e, eismo sraute. Taigi, pranešta apie 3000 atvejų, kai tokie automobiliai ne, nesuveikė. Vien Mercedes-Benz e, automobilių gamintoje pranešė apie 1500 tokių atvejų. Ir kol kas Mercedes-Benz e, tik tai vieną automobilį galime pamatyti Kalifornijoje, kuris autonomiškai važiuoja. Todėl turiu turime nepamiršti, kad saugumas keliuose yra svarbiausias ir pirmiausias dalykas. Ir jokiomis sąlygomis nereiktų. Ir bet kokiamis sąlygomis reiktų vengti tų autonomiškai važiuojančių automobilių avarijų. Ir taip pat reiktų mąstyti, kas būtų atsakingas už tų automobilių nesu, klaidas ir e, avarijas. Kaip pritaikyti dabartinius teisės aktus ir apimti visus šios aspektus? Komisijos narė kalbėjo apie E, vienos 68 e, metų konvencijos keitimą. Na, žinoma, mes tam tik pritarėme. Ačiū. Dabar socialdemokratų frakcijos vadovai išklausysime ponę Ajala Sender. 3,5 minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už dosnumą. Automobilių sektorius akivaizdu ieško naujovių. Dabar e, siūlomi automobiliai, kurie varomi naftos produktų pagalba ir dabar siūlomi automobiliai, kurie moka važiuoti ir be vairuotojų. Siūlomi robotai, kurie po truputėlį pakeis žmonės. Na, puiku, jeigu tai padės išvengti nuovargio ar pavojus. Tačiau manau, kad svarbiausias dalykas yra tas, kad vairavimas yra ta veikla, kurią žmonės mėgsta. Mes neturėtume versi vairuotojos ar vairuotojų kaltų dėl visko, kas įvyko ar neįvyko, e, kai dėl lėktuvų. Ten jau buvo pasiūlyta kai kurių idėjų. Lėktuvai yra tiek automatizuoti, kad krizės atveju pilotas e, negalėjo perimti lėktuvo rankinio valdymo e, mes, žmonės, inžinieriai, gali susidurti su tam tikrais apribojimais, su galimaimis savo klaidomis. Tad reikia nepamiršti, kokios gali būti pasiekmes tų įvairių automatizuotų veiksmų. Be abejo, būtina vengti aukų keliuose. Tačiau jeigu tikslas yra padaryti viską, kad sunkvežimių vairuotojai ar automobilių vairuotojai galėtų lengviau vairuoti, kodėlgi ne, tačiau turime nepamiršti socialinių vairuotojų teisių. Vairuotojai vaidina svarbų vaidmenį ir pasirinkdami tuos autonominius automobilius turėtume būti labai atsargus. Ar automobiliai bus valdomi, ar vairuos autonomiškai, ar jie bus valdomi per atstumą. E, reikia išsiaiškinti, kaip viskas vyks, kokia kyla e, rizika, įskaitant ir teisinę riziką. Turime suprasti, kad e, svarbiausia problema, kalbant apie šį sektorių, yra tarša, ji dar neišspręsta, o tai yra ta problema, kurią spręsti reikėtų pirmiausia. O kaip dėl automobilių, kuriuose galima plepėti, skaityti ir taip toliau ir panašiai. Aš manau, kad reikėtų ir čia elgtis atsargiai, nes gali nutikti taip, kad keliuose atsidurs traukiniai. Štai nagrinėjome ketvirtąjį geležinkelių paketą ir jame, kad nors prisėdė prie dirbome, taisyklės dar neharmonizuotos. Na, o kalbant apie autonominius autom, automobilius, mes turime pateikti, na, tam tikras taisyklės, turime pasiekti konsensusą, kad neišsibarstytume į visas pusės diskutuodami šio klausimu matėme gyventinant daugelį bandomųjų projektų, jie nebūtinai tarp, yra nuseklus ir tarpusavį susijėtini. Kaip sakė kolega Hertuk, iš tikrųjų yra būtina pateikti baltąją knygą komisijai, kur bus apimami ir nagrinėjami visi su mūsų aptariama tema susiję aspektai, įskaitant ir socialinį poveikį. Taip pat būtina kalbėti apie socialinės teisės, iškelti klausimus dėl sąnaudų, infrastruktūrų ir ekonominio poveikio tiek privačiame, tiek viešame sektoriuje. Visą tai reikia atlikti prieš teikiant tolesnės toli siekiančias idėjas. Negalima sakyti, kad galėsim skaityti ir plėtė, plėpėti automobilį, o automobilis važiuos pats savo vienas. Ačiū. Dabar ECR frakcijos vardu kalbės kolega Zlotovski. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Ponios ir ponai, transporto sektoriaus ateitis yra tas dalykas, apie kurį mąstyti reikia jau dabar, nes kiekvieną dieną išgirstame naujų idėjų, atsiranda inovacijos, mūsų infrastruktūra ir teisės aktai dėja tam dar kol kas neparengti. Autonominiai automobiliai nėra kažkas, kas yra tik idėjų lygmenyje. Ne, tai automobiliai jau gaminami, juos planuoja daugelis automobilių gamintojų. Ši revoliucija gali padėti išspręsti daug problemų, su kuriomis susidurime šiandien, kai kalbame apie saugumą, mobilumą ir aplinkos saugą. E, tie išmanus autonominiai automobiliai terš mažiau tikriausiai. Jų dėka bus galima pasiekti mažesnės taršos ir geresnio resursų panaudojimo. Tai iš tikrųjų būtų revoliucija, įskaitant ir prekių transporto sektorių. Tačiau tam reikia tinkamai pasirenkti. E, darbo rinkoje taip pat tam turi būti pasiruošta. Aš manau, kad Europos komisija turi padaryti reikiamą analizę susijusią su plačiu naudojimu būtent tokių automobilių. Ačiū. Pirmininkas dėkoju už jūsų svarbę nuomonę, o dabar žodis kolegijai Gitai Haransovai. Pusantros minutės, prašau. Ačiū. Pone komisarė, mes išgirdome daugybę klausimų apie tai, ką mums gali suteikti autonominis vairavimas. Aš asmeniškai labai laukiu, kad mano automobilis būtų visapusiškai prijungtas prie visų įmanomų tinklų, kad jis būtų uh, autonominis, tačiau mes kaip teisės aktų kuriejai turime daugybę klausimų, kurie kol kas dar nėra aptarti. Kaip geriausia galėtume pritaikyti prie visų šių klausimų savo pramonės politiką, kaip užtikrinti, kad tie automobiliai būtų saugus ir kelyje, ir kad jie būtų tinkamai apsaugoti nuo um, kibernetinių atakų, kaip apsaugoti uh, žmonės, kaip, uh, kaip, kaip išspręsti visą eilę kitų aspektų. Uh, Mūsų tradicinė automobilių pramonė turėtų būti traukta į diskusiją. Turime skurti harmonizuotas teisės normas, kurios būtų apimančios daugiau negu tik techniniai aspektai. Ir manau, kad visus svarbu įtraukti į diskusiją. Automobilių pramonė turėtų aktyviai galvoti apie tokius klausimus kaip privatumo apsauga, kibernetinis saugumas, kelių valdymas, nauji verslo modeliai ir panašiai. Mums reikia tokių kokių auto, e, mums reikia reikiamų pakeitimų šiame sektoriuje. Jeigu to nebus padaryta, nei automobilių gamintojai, nei kokios nors e, kam, kom, kom, kompanijos ES ne, nepasitikės tokiais automobiliais. E, ekonomika ateityje daug, daug priklausys nuo to, kokios technologijos bus pasitelktos ir tai bus svarbu visų piliečių gyvenimui Be abejo, svarbu daryti viską, kad mieste būtų saugiau, kad vairavimas būtų saugesnis, tačiau kol kas tam nėra patinkamai pasirengta. Ačiū. Dėkoju. Žaliųjų frakcijų svardu, sako pirmininkas, kalbės ponia Karima Deli. Trys minutės, prašau. Gerbiami kolegos, turime jau išmanų automobilį, autonominis automobilis pasirodys gatvėse ko gero už dešimties metų ir manau, kad tai bus rezu, re, tikra revoliucija. Atitinkami turės būti ir pasikeitimai. E, Dabar mes atrodo kalbam apie robotų teisę Europos parlamente. Teisės aktai šiais ryčiai yra būtini. Būtina iškelti svarbus klausimus. Svarbus klausimus, kas bus atsakingas avarijos atveju? Nebe vairuotojas juk. Ar atsakingas bus gamintojas, ar kažkoks interneto valdytojas ir panašiai. Tačiau kaip išsiaiškinti, ar viską padarė automobilių gamintojas, kad tas automatinis, autonominis automobilis atliktų tinkamai savo funkcijas vairavimo mokyklų nebereikės. Reikės naujo, naujų kelių eismo taisyklių, kad užtikrintume saugumą keliuose. Taip pat reikalingas skaidrumas, kad keleiviai ir darbuotojai netaptų konkurencijos aukomis, o konkuruoja tarpusavyje visi automobilių gamintojai. Kaip matome šiandien, e, joks automobilių gamintojas nesilaiko taršos ribojimo rodiklių ES, nuo to kenčia vartotojai. Tai matyti pagal Prancūzijoje ir Belgijoje atliktas apklausas, matyti tai ir iš Volkswageno skandalo, kuris įvyko, um, kuris įvyko pernai. Jūs savo komunikate, jūs kalbate apie poreikį bendradarbiauti tarptautinių lygmenių, tarp automobilių gamintojų. Aš sakyčiau, reikia daugiau, reikalinga europinė agentūra, homologavimo agentūra, kuri patvirtintų tokių automobilių naudojimą. E, be abejo, iškilus kūro klausimas, o kokiu kūru bus varomi tokie automobiliai. Ar dizelį reikėtų atgaivinti, suteikti man antrą jaunystę? Aišku, kad ne, nes žinome, kad dėl to daugybė vėžių atvejų kasmet pasitaiko ir tai yra dar vienas sukčiavimas vartotojų atžvilgių. Reikia galvoti apie tokį automobilį, kuris teršia mažiau. Lygiai taip pat ir pats automobilis. Jeigu autonominis automobilis yra būdas paskatinti automobilio sektoriaus konkurencingumą ir prispausti kaip reikiant kitus transporto būdus. E, galbūt populiarus tas automobilis bus mieste, bet ne kitur. Autonominis automobilis turėtų tapti miesto transporto dalimi ir, pavyzdžiui, būtų galima e, gyveninti pasidalinto vaira, e, vairavimo ar automobilio naudojimo modelį. Būtina pradėti konsultaciją su miestais, su uh, savivaldybėmis peržiūrėti e, transporto srautų planus, kokią garantiją bus duodama, kad automobilis išman, auto, išmanus automobilis ir autonomis automobilis turės e, galimybę pakeisti situaciją, nes kiek žmonių dirba vairuotojais. E, vartotojus labai dažnai stebina diskusijos, kuris vyksta tarp taksistų, tradicinių ir Uber vairuotojų. Ir ką, jie, ką tie žmonės darys, ar, jiems, ar jie vėl uh, pradės savo akcijas, degins uh, tuos autonominius automobilius, kad galėtų užde, išsaugoti savo darbo vietas, ar ne. Be abejo, to automobilio uh, ko gero reikia, tačiau gamintojai padarė klaidų pastaraisiais metais, išanalizuokime jas ir pasakykime, kad technologijos e, bus nieko vertos, jeigu šalia nebus išmanių, išmintingų žmonių. Ačiū. Ačiū. Prašom laikytis skirto laiko, labai tikrai prašau jūsų. Toliau, e, toliau pasisakymai savo vardu ir pirmiausia po ponas Dieter Labrecht Koch pusantros minutės. kolegos, aišku, aš džiaugiuosi, kad surengėme šią ankstyvą diskusiją su komisija autonominio automobilių tema, nes tai yra viena iš skaitmeninio pasaulio pusių, nes Europos ekonomika radikaliai pasikeis, o dabar tik pradžia atsiras e, visiškai autonomiškų automobilių galinčių vairuoti be vairuotojų. Todėl mums reikia galvoti, kaip pritaikyti reguliavimo aplinką, nes tai yra ne tik galimybė padidinti kelių, saugumą keliuose, nes 90 procentų visų eismo nelaimių priskirtinos žmonių klaidoms. Bet e, tai leis padidinti kelių transporto e, tvarumą, sumažinti grušių skaičių. Tai taip pat e, Europos Sąjunga padarys pramonės vystimosi centru. Vokietijoje jau buvo vykdomi bandymai e, keliuose, tačiau reikia galvoti apie duomenų apsaugos klausimus, kai bus ateitie šios problematikos skirtinis asmuo. Taip pat reikia galvoti ir apie atsakomybę eismo nelaimių atvejais. Ir kitus dalykus reikia į, šias lygybę įtraukti, į šią lygtį įtraukti. Na, turime e, šią problematiką e, išsamei aptarti. Ačiū ponia Koch. Toliau Andris Mamikins. Pirmininkė kolegos, tie iš mūsų, kurie yra matę Star Trek, žino autonominio automobilio ar skraidyklių koncepciją. Technologinis vystimasis e, leidžia e, kurti tokius e, judančius objektus. Aišku, vienas iš, viena iš klausimų yra saugumas. Elektroninės sistemos turi būti labai pažangios ir turi įtraukti e, elksenos ir eismo spėjimo galimybių. Dar vienas svarbus klausimas yra saugumas. Nenorime, kad mus pagrobti sėdint savo automobilyje. Dėl to aš pritariu idėjai, kad Europos komisija kartu su nacionalinėmis vyriausybėmis turėtų pradėti renkti strategiją šiai transporto sryčiai. Bet turime nepamiršti, kad to, kaip Skynet pavirto, gali pavirsti ir priešų. Ir galbūt ne, netrukus turėsime pradėti galvoti, kiek mes patys kontroliuojame savo gyvenimą. Ačiū. Toliau visas Kundilbao Barandika. Ačiū, ponia pirmininkė, komisarė. Aš manau, kad technologijų vystimasis, kuriant autonominius e, automobilius, kelia daug teisinių klausimų, kuriuos galime išspręsti tik tai ES lygmenių, tai net vien tik tai E, teisės aktų klausimas, bet ir viešų investicijų ir strategijos klausimas. Viešos investicijos bus labai svarbios tam, kad užtikrintume ryšį tarp e, automobilių ir infrastruktūros. Tam bus reikalingas plačiausias ryšys, taip pat nepamirškime Galilėjo programos, kuri trūksta finansavimo. Taigi reikės koordinuoti investicijas, kad būtų galima užtikrinti tokių automobilių panaudojimą E, ir išnaudoti jų visą potencialą. Nes jeigu valstybės narės neįvykdys savo investicinių tikslų, tai atsiras tam tikrų sienų tarp valstybių tokių automobilių naudojame. Taip pat svarbu dar kartą e, e, pradėti analizuoti transporto tinklų problematiką. Na ir autonominių automobilių charakteristikos, žinoma, pakeis visą Kelių transporto profesija, mokymas visai turėtų būti visai kitoks. Ir galbūt kai kurie žmonės bus priesti atsisakyti tos profesijos. Na, į šios klausimus visiškai nieko nepas, nepasakėte, kalbėdama pirmą kartą, ponia komisijos narė. Ačiū, toliau ponas Andor Deli. Pusantros minutės. Ačiū, ponia pirminkė, ponia komisarė. Jau egzistuoja visa technologija leidžianti automobiliams važiuoti be aktyvaus vairuotojo įsikišimo. Tačiau yra ne tik ir pozityvių aspektų, bet yra ir iššūkių. Pavyzdžiui, atsakomybės klausimas, darbo vietų praradimas, privatumo klausimai. Taip pat turime galvoti apie kelių saugumą, kas turi būti prioritetas ypač kai kalbame apie pažeidžiamiausius e, eismo dalyvius, tai yra pešiosius ir dviratininkus. Dalis šios problematikos yra tarpusavės sujungti automobiliai. Jau galima naudoti tokią informaciją. Automobiliai gali dalintis informaciją apie kelius, Tokia technologija galėtų gerinti laiką, kūrą, gerinti vairuotojų darbo sąlygas ir padėti mažinti emisijų mažinimo tikslus. Svarbiausias e, uždavinys yra sukurti teisėkuros pagrindus, kad būtų galima tvariai naudoti šią technologiją ir atverti kelią naujovėms ateityje. Turime suderinti interesus su tikslais, tai yra iššūkis, tačiau negalime uh, sustabdyti technologijų vystimosi. Todėl e, tinkamas teisėkuros pagrindas yra skubiai reikalingas. Na, o komisija gali paskliauti parlamento parama šiame, šioje, problem, šioje srityje. Pan posel Iži Pospišil. Pan poslanec. Toliau ponas Pospišil. Ačiū pirmininkė. E, vykstančios diskusijos labai įdomios. Komisarė, aš manau, kad būtų vertinga Europos komisijai parengti apibendrinimą, taip pat dažniausiai užduodamus klausimus apie autonomišką vairavimą, nes e, į tuos klausimus turės sureaguoti visi e, sektoriai, pramonės sektoriai ir visi vartotojai. Man atrodo, kad yra trys svarbiausi dalykai, e, mums, ypač mums valstybių narių atstovams. Kalbant apie autonominį vairavimą, visų pirma, teisiniai klausimai, jie jau buvo minėti. Ir taip pat, kaip priderinti mūsų kelių infrastruktūrą, tai antra tema. Ir trečioji, e, e, kibernetinis saugumas, apie tai taip pat kalbėta. Taigi, visų pirma, teisiniai klausimai, visi galimi pakeitimai turėtų vykti Europos mastu, nes laikantis subsidiarumo principo būtų neteisinga, jei kiekviena valstybė narė e, savarankiškai koreguotų savo įstatymus e, atsiradus autonominiam vairavimui. Kitas labai svarbus dalykas - tai atsakomybės klausimas. Turime aiškiai žinoti, kas e, yra atsakingas už tuos autonominius uh, automobilius ar gamintojas, ar naudotojas. Reikės tai patikslinti. Kitas rytis – infrastruktūra. Tuos, kaip jūs sakiau, tuos klausimus reikia spręsti ES mastu, o ne nacionaliniu, kad kiekviena valstybė negalėtų savarankiškai e, pakoreguoti savo įstatymų šiuo klausimu. Taigi visi šie klausimai yra aktualūs Europos mastu. Dabar Pone Ansonder, pusantros minutės. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, mili kolegos. Autonominis automobilis tai technologinė svajonė, kuri tampa realybė. Jau šiandien jie yra teikiam, į rinką teikiami pusiau autonominiai automobiliai, kurie gali patys save pastatyti, padaryti posūkį ir patys stabdytis ir ilgainiui vairuotojas e, liks tik su javo automobilio keleiviu. Žinoma, tai užtikrina ir didesnį komfortą. Tačiau būtent saugumo srityje tikimės didžiausios pažangos, nes e, kasmet 27 tūkstančiai mirčių Europos keliuose įvyksta dėl žmogiškos klaidos. Kiek gyvybių galėtumėm išgelbėti pasitelkę nauja, naujasias technologijas? nežiūrinti tai išlieka nemažai e, kliūčių ir nemažai susijusių klausimų su šia technologija, kuriuos reikia atsakyti. Tie klausimai jau užduoti, aš juos priminsiu, kas bus atsakingas e, įvykus avarijai, kaip priderinti mūsų kelių infrastruktūrą ar telekomunikacijų infrastruktūrą, kaip koordinuoti atskirų e, eismo dalyvių kelyje e, bendravimą, susietumą. Žinoma, ateityje reikės susietųjų automobilių. Taigi, kalbant apie tai, kaip užtikrinti, kad nebūtų galimybės piratuoti informacijos ir kaip užtikrinti duomenų apsaugą. Jeigu mums pavyks e, koordinuotai atsakyti į visus šios klausimus, Europa turi galimybę tapti šios naujos pramoninės revoliucijos lyderė. Ačiū. Ačiū. Dabar pasisakymai pagal procedūrą prašau žodžio ir žodis parlamento nariui Kristian Silvi Busoj. Dėkuoju. Norėjau pasakyti, kad autonominiai automobiliai netrukus bus visiška realybė. Iš dalies bus automatizuotas uh, automobilių vairavimas, lygiai taip pat ir parkavimas. Tai galės būti rimta pagalba sprendžiant kamščių problemą. Netrukus automobiliai galės važiuoti patys vieni. Europos komisija turi nubrėžti strategiją, kaip pritaikyti prie naujos realybės teisės aktus. Dabartiniai teisės aktai susiję su atsakomybė ir kibernetiniu saugumu turi keistis. <clears throat> Tai, tai tie dalykai sulaukia daugybės komentarų reikės pasižiūrėti įvairius klausimus susijusius su automobilių homologavimu, e, taip pat pertvarkyti infrastruktūrą įvairiose valstybėse narėse. Taip pat reikės atlikti daugybę kitų pertvarkymų su automobilių sektoriumi. Kolegė, kolega Lėkelį. Ačiū, ponė pirmininkė. E, vykusi diskusija buvo tikrai nepaprastai įdomi, bet turiu keletą klausimų susijusių. Galbūt komisijos narė galės juos atsakyti arba ilgainiui atsakyti juos. Visų pirma, ar tikėtina, kad visuomeniai bus priimtinas e, autonominio automobilio atsiradimas keliuose, ypač vertinant pereinamąjį laikotarpį, nes pradžioje jų gali būti labai mažai ir ilgainiui vis daugiau. Antra, Buvo minėta atsakomybė avarijos atveju. Ar už ją atsakys e, keleivis, ar galbūt savininkas, kurio ne, gali ir nebūti avarijos metu e, automobilyje. Tai labai svarbu. Ir galiausiai kaštų klausimas. Ar galite pasakyti, ar tie tokios transporto priemonės kainuos daugiau ar mažiau nei tos, kur dabar naudojame? Ir E, COP21 konferencijos kontekste noriu paklausti, ar jie bus labiau taršus ar mažiau taršus. Ačiū. Ačiū. Dar kartą labai ačiū, ponė pirmininkė, sako ponas Džambatski kolegos pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie traukė šį klausimą yra į darbo tvarkę. Technologijos plėtojasi labai svarčiai ir manau, kad autonominis vairavimas yra tai, kam turime pasiruošti. ES yra vienas svarbiausių pasaulio veikėjų inovacijų srityje, tačiau manau, kad turėtume kreipti dėmesį ir kelių eismo reglamentavimui. Žmonės mano šalyje e, suinteresuotų organizacijų atstovai man sako, kad tai padės išspręsti eismo e, problemas, bet aš manau, kad mes turėtumėme ypač kreipti dėmesį saugumo klausimų reglamentavimui. Jau panas Jakovčič, mes šiandien aptarėme daug klausimų, ponė komisijos narė, kalbėdami apie autonominį vairavimą. Ir žinoma, prioritetu turime laikyti saugumą. Tačiau tai kelia ir tolesnių susijusių klausimų, pavyzdžiui, socialinės, etikos, aplinkos sauginės, technologinės ryties. Taip pat klausimų susijusių su duomenų apsauga. Ir visa eilė jų. Tačiau kita problema Tai infrastruktūra, kas finansuos infrastruktūrą reikalingą autonominėms transporto priemonėms. Bet norėčiau pasakyti štai ką. Tai galimybė Europos komisijai tapti lyderę automobilių pramonės tolesnėje plėtotėje o tai savo ruoštų galėtų paskatinti visos Europos pramonės plėtojimasi. Neturėtume šio klausimo palikti valstybių narių rankose, turėtume imtis lyderystės Europos lygmenių. Ačiū, sako pirmininkas. Patiems aktyviausiams Europos parlamento nariams. Mūsų čia iš viso yra dešimties parlamento narių grupė, man atrodo. Bet dabar laikas mūsų gerbiamais, e, gerbiamam svečiui Europos komisijos vardu e, žodis poniai Marian Taisen. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū kolegoms Europos parlamento nariams už jų e, labai vertingą indėlį diskusiją. Gerbiami kolegos, gerbiami deputatai, čia mes kalbam apie naujas technologijas, E, kurios dar tebevystomos, dar kūriamos. Jau matome e, viso to pradžią, bet tai dar kol kas nevyksta. Aš manau, kad laikas yra iškelti labai aiškius klausimus, būtent dėl to apie tai ir kalbame šiandien. Labai atidžiai stebėsime situaciją šis rytie, buvo paminėta daugelis aspektų, kurių, prie kurių dar reikės padirbėti, moksliniai tyrimai, konkurencingumas, atsakomybė, e, poveikis darbo rinkai duomenų apsauga, privataus gyvenimo apsauga, finansavimas, kas mokės už kelių infrastruktūrų pertvarkymą, už, e, ar tai bus viešos investicijos, ar privačios, ar privataus galbūt sektoriaus ir viešo sektoriaus partnerystė, e, kaip keisis kelių eismo taisyklės, kaip apsaugoti silpnesnius vartotojus, įvairios patikros testai. Um, iš metalų kontrolė, jų poveikis aplinkai yra tik keletas klausimų, kurie iškyla šiandien. Galiu įsivaizduoti, kad šios dienos diskusija yra tik įvadas į daug platesnę diskusiją, nes tų diskusijų sensų dar bus daug. Mes pradedame ilgą kelionę, joje būsime visi kartu nagrinėdami tuos galimus padarinius ir pabandysime juos teigiamai tvarkyti. Be abejo, taisyklių reikės, bus poveikis visuomeniai kaip tokiai, bus poveikis transporto sektoriuje, bet taip pat tai įtakos ir mūsų konkurencinę poziciją. Europos komisija e, ne šiaip sudėjus rankas e, laukia, kas šiame sektoriuje vyksta. 2014 sukūrėme platformą, bendradarbiavimo platformą kur sekama viskas, kas vyksta šios rytyje. Pirmosios gairės jau buvo nurodytos. Buvo 2016 sausį paskelbtas vienas iš pranešimų Europos komisija norėtų tam tikrą masterplan dokumentą paskelbti metų eigoje, kad būtų galima aptarti tai, kas yra įvykę šioje srityje. Taip pat automobilių sektoriui skirtas aukštų lygių sustikimas vyks, kur bus kalbama apie GR 2030. Mes taip pat rengiame ir gairias. GR 2030, dėl jo vyksta plataus masto konsultacija. Bus kalbama ir apie autonominį vairavimą, auto, apie autonominius automobilius. Komisija taip pat rengia vadinamąjį master plan, kaip aš jau sakiau. Tai reiškia, kad mes neteiksime šiemet žaliosios knygos, bet bus parengtas dokumentas. Dėl to nėra jokių abejonių, tą dokumentą Europos parlamentas gaus. Ir manau, kad turėsim progą susitikti ir padiskutuoti, kad ir dešimt jūsų čia būtų, o gal susirinks ir daugiau, ir galėsim diskutuoti šiuo svarbiu klausimu seksime besivystančią situaciją. Tikiuosi gražaus bendradarbiavimo, daug ką dar reikės aptarti ir žvelgime į tai kaip į pozityvų iššūkį. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Ačiū poniai komisariai už jūsų dalyvavimą posėdį, ačiū už jūsų pasisakymus. Noriu pasinaudoti progą ir padėkoti visiems Europos parlamento nariams už dalyvavimą posėdyje už jų pasisakymus, už jų vertingus komentarus. Mūsų nedaug, bet juk svarbiausia kokybė, ar ne, o darbas buvo dirbamas tikrai puikiai. Dabar diskusiją šią temą baigiame.